Gerbiami parlamentarai, šiandien žvelgiame į Iraką ir manome realią pažangą, nors toj šaliai vis dar iškyla daugybė iššūkių. Tačiau šiandien aš norėčiau sutelkti dėmesį į Irako e, dabartį ir ateitį. Tai yra valstybė turinti didžiulį potencialą, bet to per pasarosius mėnesius yra pasiekta daug. Smurtas ten prasidėjo dar nuo 2003 metų. E, dabar smurto lygis ne, yra toks, koks buvo prieš karą. 2009 metais žuvo pusė žuvo tik pusė to skaičiaus, kuris žuvo 2008 metais. 2006 ir 2007 metais tautinių grupuočių smurto mastas ženkliai sumažėjo, lyginant su tais metais. Dėl Irako žmonių drąsos ir demokratinės institucijos įsišaknyjo, praėjusiais metais provincijų rinkimai įvyko labai sklandžiai visame Irake. Ir ir labai svarbu, kad kiti rinkimai vyksantis kovo 17 dieną būtų dar vienas svarbus žingsnis konsoliduojant Irako demokratiją. Iš mūsų pusės e, tai reiškia, kad turime toliau remti Iraką ir pereiti prie naujų veiklos ryčių gerėjant padėčiai. Daugiau negu milijardą eurų paramos ES nuo 2003 metų suteikė Irakui. Tai atiteko pagrindinėms paslaugoms, e, žmogaus raidai, žmogus visuomeniniai raidai, švietimo sistemos gerinimui, e, administracinių gebėjimų gerinimui. Visą tai buvo suderinta su Irako prioritetais. Eurojust ir Eurolex veikla buvo keletą kartų padidinta pačių irakiečių prašymų. Be to, e, dabar per tas organizacijas mokymai organizuojami pačiame Irake. ES remdama rinkimus atliko lyderės vaidmenį. Ir mes toliau remsime Iraką tol, kol Irako institucijos pačios negalės apsimti visos reikalingos atsakomybės. Taigi pažangos yra padaryta pakankamai daug ir mes vis daugiau dėmesio skiriame pačių irakiečių iniciatyvai ir ilgalaikiam tvarumui. Kuriame ilgalaikius santykius su Iraku. Neseniai buvo pasirašytas supratimo energetikos bendradarbiavimo srityje memorandumas ir be to pasirašysime netrukus partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą. Tai yra pirmasis sutartinis dokumentas tarp ES ir Irako. Jame bus kalbama apie dialogą prekybos klausimais, E, ir pagalba šalies vystimuisi. Mums reikia gilesnio ir platesnio politinio dialogo su Iraku, apimant ir žmogaus teisės. Europos parlamentas labai uoliai susidomėjo e, Iraku ir mes manome, kad e, bus išplėstas bendradarbiavimas tarp Europos parlamento ir Irako tarybos, nacionalinės tarybos atstovų. Be abejo, Irako dar laukia daugybė uždavinių. Artėjantis bendrieji rinkimai bus gyvybiškai svarbus įvykis. Jie turi būti teisingi ir sąžiningi. Tarptautiniai stebėtojai, tarptautiniai partijai labai didžiai juos stebės. ES siunčia rinkimų vertinimo delegaciją į Iraką, kurie turės pateikti savo įvertinimą ir išdėstyti rekomendacijas. Irako poslinkiai pakrypo pozityvę trajektoriją ir yra konstitucijų sutvarkymas, yra būtinas nacionaliniam sutaikinimui. Mes iš savo pusės visuomet paremsime Iraką ir tai darysime kartu su jungtinėmis tautomis ir kita tarptautinė bendruomenė. Aš dabar mielai išklausysiu mūsų diskusijos. Ačiū. Grazie. Iniziamo il dibattito con gli oratori. Dėkuoju, pradėkime diskusijas ir pirmiausia frakcija vardu suteiksiu žodį EPP frakcijos atstoviai poniai Delangė. Mm. Dvi minutės, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti vyriausiai galiotinį už jos žodžius. Jūs skambėte optimistiškai ir tai yra geras dalykas. Iš ties yra teigiamų ženklų Irake. Jūs kalbėjote apie tai, jog mažėja dėl uh, išpolių žuvusių žmonių skaičius ar tie rinkimai, tačiau rinkimai dar nereiškia nei demokratijos, nei teisinės valstybės. daugumos balsas toli gražu nereiškia, kad dauguma yra teisi, nes demokratija reiškia ir mažumų teisų pripažinimą. Aš esu susirūpinusi, nes jūsų pasisakymo metu negirdėjau, jūs kalbant apie mažumas Human Rights, teig, Human Rights Watch teigia, kad reikia stebėti um, žmonių teisės rake 60 praeitais metais buvo daug išpolių prieš bažnyčias, iš viso 52 išpoliai. E, žmonės yra vis dar žudomi atviroje gatvėje. Na ir toliau krikščionių mažumas yra priverstas bėgti iš Irako. Po e, Persijų lankos karo pusę milijono, po JAV įsiveržimo taip pat šimtai tūkstančių pabėgusių žmonių ir ES negali tiesiog stebėti nieko nedarydama. Ir mūsų sutartys įtvirtinta pagarba mažumoms, nes tai yra žmogaus teisų dalis. Todėl, ponė Ešton, tai yra jūsų užduotis siekti, kad tarptautiniu lygiu būtų gerbiamos šios teisės. Lik šiol komisija daugiausiai dėmesio bendro pobūdžio pagalbai, pavyzdžiui, infrastruktūros kūrimui per jungtinės tautas arba tiesiogiai, tačiau norėčiau išgirsti iš jūsų, kaip ketinate užtikrinti, kad Europos Sąjungos a, Irako politikoje būtų numatyta ir mažumo apsauga, nes tai mums labai aktuolus klausimas ir norėčiau sužinoti, kaip jūs tai ketinate užtikrinti. Dėkoju. Dabar SRD frakcijos vardu ponas Kos, ponia Kosta dvi minutės. Pone pirmininkė, ponia komisijos vicepirmininkė Ashton, labai svarbu, kad galvojant apie būsimus rinkimus Irake, mes surinkime šias diskusijas. E, na, kol kas politinė Padėtis Irake kol kas labai travi, todėl reikia stiprinti naujas institucijas, reikia užtikrinti politinę pusiausvyrą. Ir tai ypač svarbu, galvant apie tai, kad rūpjūčio mėnesį bus išvestos JAV karinės pajėgos ir tai neturėtų atsiliepti saugos padėčiai Irake. Ir reikėtų užtikrinti politinį konsensusą tarp religinių bendruomenių šytų ir šytų. Na ir e, rinkiminė komisija Irake nusprendė neleisti kai kuriems kandidatams dalyvauti rinkimuose ir tai silpnina demokratinį procesą. E, jūs minėjote, kad ES turi stebėti rinkimus. Tačiau manau, kad santy, formuodami santykius su Iraku mes turėtume būti ambicingesni bendrijos programos, OILEX ir kitos, kaip tik ir leidžia stiprinti demokratinės struktūras Irake. Mūsų SRD frakcija mano, kad būtų labai gerai, jeigu taryba nuspręstų iki 2010 metų pabaigos toliau tęsti šias programas. Mums reikalingos bendradarbiavimo programos, kurios padeda da, be kita ko stabilizuoti padėtį šalyje. Mes ir su parlamentu turėtume bendradarbiauti. Na, ir galėtume bendradarbiauti pasitelkę ir plačias kultūrinės programas. Na ir manau, kad tai būtų labai svarbu šiai šaliai, kuri yra strategiškai svarbi. Uh, Galvojant apie saugos užtikrinimą, labai svarbus yra pasantykiai su Turkija, be kita ko, galvojant apie kurdų mažumą. Irak ir toliau išlieka problemos, pavyzdžiui, žmogaus teisų, mažumų teisės, pabėgėlių klausimas. 10 procentų žmonių yra pabėgę ir etinės mažumos, moteris, vaikai ypač kenčia nuo šios situacijos. Todėl turėtume plačiau e, remti nevyriausybinės organizacijas dirbančias reikia vietos lygmenių. Ir manau, kad čia moterims tenka ypač svarbus vaidmuo, keičiant nuotaikas ir padėti bendruomenė. Dabar liberalų vardu dvimtas ponas Van Balinas. Ačiū. Vyriausiai galiotinė. Ne Esmė yra ta, kad Irakas nėra saug, saugi valstybė, toks yra faktas. Jeigu pažvelgtumėme į Iraną, pamatytumėme, kad Iranas bando daryti kur kas didesnę įtaką, negu kad reikalinga Irako pietuose iki šie, šie, šitų mažumos. Ir vyriausiai galiotinė nekalbėjo apie Irano padėtį. Iranas kelia grėsmę Irakui koks jūsų manimų būtų ES vaidmuo tam, kad Iranas būtų pažabotas, kad liktų Irane, o ne siverštų į Iraką. Kalbant apie šiaurės teritorijas, ten matome, kad yra problemų tarp Turkijos ir Irako dėl kur, Kurdistano klausimų. Ir aišku, kovos su e, partizanais Irako šiaurėje e, turi tam tikrą legitimumą, jeigu tai kelia grėsmę Turkija. Bet tiek autonomiškas šia, Irako šiaurės regionas, Kurdistanas, e, neturėtų būti į tai trauktas. Na ir kalbant apie ketinimų protokolą energetikos rytyje, jis yra labai svarbus, tačiau Irakas nėra unitarinė valstybė, taigi ketinimų protokolas, ar dėl jo buvo kalbamasi ir su kurdo autonomi, autonominė vyriausybė, nes vyksta kalba apie nafto, na, naftovietę, kam ji priklauso, ar į tai buvo atsižvelgta. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad saug, Irako saugumo pajėgos dar nėra pakankamai gerai apmokomos, jos dar nefunkcionuoja sklandžiai. Taigi mes ne tik, kad turėtumėme paremti teisės saugos institucijas, tačiau prireikus turėtumėme būti pasirengę pagelbėti ir mokant apmokant saugumo pajėgas. Reikalingas integruotas požiūris, įtraukiantis ir energetiką, ir ekonomiką, ir stabilumą. Reikalingas integruotas požiūris ir dėl valstybių, kurios ribojasi su Iraku. Ar galėtumėte pristatyti tą integruotą požiūrį? Ir dėkoju mūsų frakcijos vardu. Ačiū. Dabar žodį suteiksiu poniai Evans, dvi su pusė minutės žaliųjų frakcijos vardu, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti vyriausiai galiotiniai Boronieniai Ashton už jos pareiškimą. Aš manau, kad aktualu būtų paminėti šiandienėse diskusijose ir Čilkati tyrimą Junktinėje karalystėje dėl to, ar karas Irake yra legalus. Ir daug uh, atskleidžiama informacijos, kuri patvirtina tai, ką mes visi manėme. Būtent invazijos metu įsiveržimo priežastys buvo išteklių kontroliavimas, režimo nuvertimas, o ne masinio naikinimo ginklų suradimas. Ir mes matome, kad neteisėtos priemonės yra naudojamos diplomatų ir svarbių pareigūnų, bandant atlikti tyrimus. Taigi nenostabu, kad šiandieną matome tų veiksmų baises pasiekmes. Baroninė Ašten teigia, kad buvo padaryta pažangos ir aišku, jos matome, tačiau problemos irgi yra labai aktualios. Nėra teisės aktų, kurios, kurie apgintų mažumas Irake. Pabėgėlių problemos tęsiasi taip pat moterų politikių, žurnalistų persekiojimas, žmogaus teisų pažydinėjimai. Pirmininkė, jūs turėtumėte kalbėti lėčiau, sako pirmininkė, lėčiau skaitykite savo kalbą. Vertėjams sunku. Atsiprašau. Profsąjungos žurnalistai, moterys politikės, žmogaus teisų aktyvistai išnyksta arba nyksta bežinios arba yra persekiojami, žudomi. Ir kovo 7 dieną planuojami rinkimai ir rinkiminė komisija praeitą savaitę beveik 500 sunis, sunitų politikų išbraukė iš sąrašo. Ir sunitai jau nėra pakankamai atstovaujami Irako parlamente. Dėl to gali kilti dar didesnių, didesnė įtampa ir nestabilumas. Praeitų metų lapkričio mėnesį ES pirmininkaujantį valstybę pareikalavo, kad Irakas panaikytų mirties bausmę arba ją suspenduotų. 900 žmonių laukia mirties bausmės vykdymo Irake ir mirties bausmės yra dažniausiai skiriamos po nesažiningų teismų paskutinę minutę. ES turi prisimti atsakomybę sukurti demokratiją ir pasirūpinti, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės. Na ir bendradarbiaujant su Roku reikia siekti trijų prioritetų - užtikrinti tinkamas paslaugas švietimo ir sveikatos rytyje, sustiprinti teisinės valstybės principus ir teikti paramą žmogaus teisų komisijai. Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas taps pagrindu darbui ateityje, tačiau mes turime reikalauti nedelsiant veiksmų tokiuose srityse kaip mirties bausmės panaikinimas, pažeidžiamų tikslinių grupių apsauga, taip pat demokratijos ir žmogaus teisų stiprinimas. Dėkoju. Ačiū. Dabar konservatorių reformistų frakcijos vardu kviečiu poną Stevensoną vienai minutiai. Ačiū, ponė pirmininkė baronienė Ashton. Rinkimai nebus laisvi ir sąžiningi Irake. Prieš dešimt dienų Teisingumo ir atskaitomybės komisija nusprendė Salį Almutet parlamentinio nacionalinio dialogo fronto vadovą išbraukti iš sąrašo, iš sąrašo ir jis Irako parlamente dirbo eilę metų, jam neleidžiama dalyvauti būsimuose rinkimuose ir aš manau, kad tai nėra joks sutapimas, kad toks uždraudimas taip pat uždraudžiant ir kitus 500, 500 e, pasaulietiškų politikų dalyvavimą rinkimuose, buvo paskelbta tuo metu, kai užsienio reikalų ministras lankėsi Bagdade. Mano minėtas asmo buvo labai aršus kritik, kritikuotojas. Na ir jungtinių valstybių vicepirmininkas Joe Biden tuo metu lankėsi Bagdade. Jeigu dr. Salmut ir kiti politikai nebus įtraukti iš naujo į sąrašą, mes negalėsime pripažinti šių rinkimų legitimumo. Grazie per il gruppo confederale della sinistra. Labai ačiū. GUE NGL frakcijos vardu, ponas Mayer, pusantros minutės. Muchas gracias, señora presidenta Labai ačiū, ponė pirmininkė. Noriu labai padėkoti baronieniai Ašton taip pat. Aš tiesą sakant nesu toks optimistas kaip jūs. Būti optimistu bendrai yra labai gerai, tačiau Irako atveju optimistai negalime būti. Tai įrodė ir faktas, kad Europos komisija nusprendė nesiųsti stebėtojų, nes negalime užtikrinti jų saugumo. Manau, kad tas sprendimas kalba pats už save. Akivaizdu, kad Irako atveju. E, Mes turime imtis ypatingų saugumo priemonių. Milijonas žmonių toje šalyje žuvo, keturi milijonai išvaryti iš namų ne dėl to, kad teisės aktai ten yra mm, nepakankamai geri. Ten nebuvo masinio naikinimo ginklų, Sadamo Huseino ryšių su Al-Qaeda irgi nebuvo, O kokiagi yra tiesa? Tiesa yra ta, kad Šiaurės Amerikos valstybės yra susidomėjusios tik tai žaliavinė nafta esančiai Irake. Tai yra tikroji tiesa, tai yra realybė, kuri e, vis dar išlaiko okupacinę kariuomenę toje šalyje. Tai yra katastrofa. Manęs nestebina, kad dabartinis prezidentas e, E, kuris uždraudė pasaulė, draudžia pasaulietinės e, partijas susidūrus su tam tikra konfrontacija. Yra ambasadų, skaitant Europos šalių ambasadų, kurios mano, kad Irake gali įvykti karinis samokslas. Taigi perspektyva labai negera. Ir aš prašyčiau, kad jūs vėl dirbtumėt kuo greičiau, kad kariuomenė būtų išvesta. Tokiu būdu yra tik tai greunama viskas, kas dar likę Irake. Junktinės tautos turi pradėti kontroliuoti tą šalį. Turi būti užtikrintas normalus pereimas į normalų gyvenimą. Grįšiu prie tarp. Ir turi būti iš naujo vedama tarptautinė teisė, ko mes visi siekiame. Ačiū. Toliau Laisvės ir demokratijos frakcijos vardu Belderis vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamoji ypatingoji galiotinė. 2009 metų kalėdos, per 2009 metų kalėdas buvo visai lė bažnyčių uždaryta Irake. Buvo sprogdinamos bombos. Dėl to padėtis, kur ir tai buvo bloga, dar suprastėjo. Bažnyčioms vis grasinama. Labai daug krikščionių turi išvykti iš šalies E, dominuojant dviems islamo rūšims. Masulė matėme tris išpolius prieš pat kalėdas. Kirkutas e, iki šiol išliko saliginai saugus, tačiau žmonės yra grobiami, krikščionių šeimos yra žudomos, šimtai šeimų nuo to kenčia. 2003 metais e, Irake buvo maždaug pusantro milijono krikščionių, dabar maždaug pusė jų išvažiavo, Sakyčiau, kad tai yra tam tikras religinis valymas. Europos taryba ir valstybės narės apie tai turi galvoti. Jos dabar savo akimis mato, kaip Irakas tampa Afganistanu. To negalime leisti ir turime imtis reikalingų priemonių. Valstybė, kurioje egzistuoja dviejų rušių islamas, niekada neturės e, patenkinamos ateities, jeigu bus išstumtos mažumos. Apie tai privalome galvoti. Ačiū. O dabar kitų kalbėtojų sąrašas. Prašyčiau neviršyti jums suteikiamo laiko. Mes atsiliekame nuo plano. Ponas Bazesku pusantros minutės. Pone Bazesku. Gerbiama į. Pone pirmininkė, gerbiama vyriausiai galiotinė, būsimi rinkimai kovo 7 dieną įtakojo, kad susidarė naujos koalicijos. Kai kas, pavyzdžiui, ministras pirmininkas nori, kad būtų panaikytas senosios, senieji alijansai. Ministras pirmininkas bando įtraukti į vyriausybės koaliciją kai kurios nepriklausomus kandidatus. Tačiau nepamirškime, kad po rinkimų vyriausybė organizuos referendumą kirkumo. Na ir gali būti, kad suprastės saugos padėtis Irake, nes kai kurios grupuotės galbūt užginčys rinkimų rezultatus Irake. Na, Bagdado vyriausybės didžiausios problemos yra štai kokios. Tai yra tai, kad buvo atidėtas referendumas dėl uh, JAV kariuomenės išvedimo uh, didelis mirties bausmių skaičius, skiriamų ir vykdomų mirties bausmių skaičių, kankinimai, prisipažinimo išgavimas kankinimo dėka, o taip pat prasta žmogaus teisų pagarba padėtis, o taip pat ir korupcija. Pavyzdžiui, paminėsiu, kad buvo suimtas priekybos ministras. Na, na, mūsų šalis taip pat buvo atsidūrusi labai sutingoje e, padėtyje, tačiau mes vykdėme savo įsipareigojimus mūsų partnerių atžvilgiu. Dėkoju, ponė Gomiš, pusantros minutės. Irako demokratiniai laimėjimai turi būti plečiami ir skatinami, lygiai taip pat kaip ir saugos aspektai. Per pastaruosius mėnesius matėme, jog buvo bandoma įveikti religinį susiskaldimą. Taip pat yra staukta, įsteigta nauja kurdų partija pavadinta pokyčių ir tai yra politikos pasiekimas. Tačiau penkiems sunitų uh, E, politikams nebuvo leista dalyvauti rinkimuose ir tai tikrai negerina demokratinės padėties ir didina įtampą. Taip pat nuvilia ir tai, jog yra skiriama ir vykdoma daug mirties bausmių. Pone Ešton, turėtumėte raginti Iraką atsisakyti mirties bausmių. Pusantro milijono irakiečių yra pabėgę į užsienį ir daugelis iš jų negryž. 2003 2000 metais Europos Sąjunga be kitako įsipareigojo priimti šios pabėgėlius, jeigu yra tenkinamos tam tikros sąlygas. Taip pat yra ir kitų aktualių klausimų, pažiūrėjau, moterų padėtis yra kiek kova su korupcija, taip pat ir svarbu, jog būtų pakeistas nevyriausinių organizacijų įstatymas reikia tam, kad šios galėtų laisvai vykdyti savo veiklą. Uh, Na ir manau, kad ypač nevyriausybės organizacijos yra, kad turėtume paremti, nes jos vadina svarbu vaidmenį Irako konsolidavimuose procese. Dabar žodis poniai poreba vienai minutį ir paprašysiu pasisakyti lietai, jeigu savo kalbą skaitysite, nes kitaip vertėjai nesugebės jūsų išversti. Pone pirmininkė, ponė Ešten. Daugybė e, aukų pareikalavo Irakas, be kita ko ir Lenkų gyvybių. Ir Irake taip pat vyksta daugybė teroristinių išpolių, negerbiamas mažumų, be kita ko ir krikščionių teisės. Taigi, nors lyginant su padėtimi prieš keletą metų vis dėlto yra pažangos, tačiau yra maža ir toliau vyksta teroristiniai išpoliai, kurie destabilizuoja padėtį ne vien tik tais Irake, bet ir visame regione. Ir padėtis Irake išlieka nestabili. Taigi norėčiau ponios Ashton uh, paklausti, kaip žiūrite į Irano vaidmenį bei jo kišimasi į Irako reikalus. Norėtųsi, kad jūs elgtumėtės aktyviau, be kita ko ir santykėsi su JAV, jog būtų užtikrinta, kad Iranas toliau nebegalėtų kištis į Irako vidaus reikalus. Tik tais tokiu būdu pavyks stabilizuoti ne tik Iraką, bet visą regioną. Dėkuoju. Grazie, la... Ačiū. Dabar žodis ponui Melanšum. Vieną minutę. Pone vyriausiai galiotinė, mes nepritarėme jūsų optimizmui vertinant situaciją Irake, nei vertinant e, koaliciją. Irakas, Irako, Irakas buvo užpultas dėl neteisingos informacijos apie masinio naikinimo ginklus. 17 valst... iš 27 ES valstybių dalyvavo šioje invazijoje ir Irako e, žmonės buvo apiplėšti. Tai sukėlė daug problemų ir matėme labai nesažiningus e, rinkimus. Ką jūs ketinate daryti tam, kad būtų atskaitomybėm patraukti tie žmonės ir tos valstybės, kurios melavo? Uh, nes rytoj Jemenas ar kitos valstybės gali imtis panašių veiksmų. Kaip galėtumėme pasmerkti okupantų e, veiksmus, kai jie bandė surasti nakinimo, masinio nakinimo ginklus, bet jų nerado. Kaip pasirūpinti, kad e, tokie cheminiai masinio nakinimo ginklai nebūtų panaudoti Afganistane? Ačiū, ponas Provera. Vieną minutę. Salutiamo. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau palinkėti irakiečiams visos geriausios kloties rinkimuose, nes tai bus svarbiausias žingsnis link demokratijos. Svarbu, kad rinkimai būtų ne tik laisvi ir sąžiningi, bet ir kaip naujas e, pažangus žingsnis jie turi būti vertinami. Ekonomikos, prekybos, kultūros požiūrių mes turime stengti sukurti saugumą ir garantijas Tik tokiu būdu užtikrinsime demokratiją šalyje. Be to reikia sustiprinti valstybės institucijas. Taikus sambuvis tarp skirtingų etninių grupių, religinių grupių e, turi būti užtikrintas Irake. Ta galima pasiekti atnaujinant institucijas ir įvedant mm, sutartinę sistemą, tai suteiktų didelę nepriklausomybę skirtingiems e, regionams apie Iraką kalbant, reikėtų nepamiršti Kurdistano klausimą. Norėčiau paklausti ponios Ašton, ką ji apie tai galvoja. Turiu galvoje valstybės institucijas pirmiausia. Toliau, Alf Svensson, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Be bejonės yra kalbama apie smurtą ir kitus e, pavojingus įvykius Irake. Bet e, svarbiausia, turime nepamiršti, kad Irake turi vykti demokratėjimo procesas. Aš norėčiau priminti, kad praėjusiais metais savivaldybių rinkimuose 3900 moterų dalyvavo e, ir 10 moterų e, kandidatavo į kiekvieną vietą. Manau, kad tai yra pozityvus žingsnis. Tai mums suteikė vilti, kad šiais metais parlamento rinkimuose e, bus pasiekta kažkas panašaus. Sunitų musulmonai e, dalyvavo vietos savivaldybės rinkimuose, bet dalyvavo ir kiti. Tačiau prieš dvi savaitės 14 sunitų partijų ir šimtai tūkstančių žmonių buvo už, sulaukė draudimo dalyvauti rinkimuose. Uh, E, musulmonų sunitų pirmininkas taip pat e, buvo, sunitų grupuotės pirmininkas taip pat buvo, e, už, jam buvo uždrausta dalyvauti rinkimuose. Mes turime galvoti apie tos valstybės ateitį ir Irako demokratėjimas turi būti orientuotas į ateitį. Svarbiausia, turime nepamiršti etinės ir religinės ramybės toje šalyje. Pone Ešton, reikia kalbėti labai aiškiai, kaip kalbame apie etinius, etninius ir etinės ir religinės mažumas bei elgesi su jomis Irake. Irako parlamento rinkimai, kaip jau sakiau, yra gyvybiškai svarbus Irako ateičiai. Ką ponė e, Ashton mano, ES galėtų padaryti tam, kad tuose rinkimuose Irake dalyvautų kuo daugiau e, visuomenės atstovų ir kad jie būtų demokratiškesni? Ačiū. Ačiū dabar gerbiamam Balčyčiui. Žodis 1 minutė 30 sekundžių. Ačiū labai, gerbiamą pirmininkę, gerbiamą vyriausiųjų galiotinę. Pastaraisiais metais ES ženkliai sustiprino savo ryšius ir įtaką artimųjų rytų šalise. ES visada skiria didelį dėmesį Irakui ir kartu su tarptautinė bendruomenė dalyvavo tiek Irako atstatymo darbuose, tiek taikos palaikymo ir užtikrinimo misijose šalyje vis dar vyksta skirtingų grupuočių kovos dėl valdžios kas iš esmės stabdo šalyje įgyvendinti pradėtas reformas įvairiose srityse. susirūpinimą kelia ir tai kad keturiolika partijų uždrausta dalyvauti vykstančiuose rinkimuose. irakas pasirinko demokratijos kelią todėl tiek europos sąjunga tiek ir kitos valstybės privalo reikalauti o jei reikia ir padėti kad šalyje būtų realiai laikomasi prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų bei gerbiamos žmogaus teisės ir laisvės. manau kad irakas iš tiesų yra pasiruošęs artimam bendradarbiavimui su europos sąjunga. pirmadienį pasirašytas memorandumas tarp es ir irako energetinio bendradarbiavimo srityje akivaizdžiai parodo savo įsipareigojimą vystyti ilgalaikius ir abiem pusėm naudingus santykius. irakas energetiniu požiūriu yra labai svarbus europos sąjungai tačiau energijos tiekimo saugumo užtikrinimas yra neišvengiamai susiję su ekonominiu ir politiniu stabilumu šalyje ko paskutiniu metu yra labai pasigendama. aišku tai yra ilgalaikis procesas tačiau manau kad europos sąjunga vyriausioji įgaliotinė pasitelkiant ir tarptautinę bendruomenę turi pasiūlyti tokias priemones ir sprendimus kad žmogaus teisės ir teisinės valstybės principai taptų pagrindiniu irako ateities politikos ramsčiu. Grazie. La... Labai ačiū. Toliau žodis gerbiamam Černeckiui. Vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiama komisijos narė. Aš norėčiau pasakyti, kad vieną dalyką. Jūs kalbėjote optimistiškai. Aš galėčiau taip apibendrinti jūsų įžanginę kalbą. Tačiau Aš manau, kad politika yra susijusi ne tik su tuo, ką jūs sakote. Tai nėra susijęs su tuo, ką kairė ar dešinė sako ar nesako. Aš klausiausi jūsų pareiškimo ir girdėjau minčių, kurios labai nuvylė. Ypač jos nuvils ir visuomenė, ir labiausia turbūt mano valstybėje, Lenkijoje. Turiu galvoje nuolatinį E, tautinių krikščioniškų mažumų persekiojimą Irake. Tai kelia labai rimtą susirūpinimą. Anksčiau buvo kalbėta apie tai, kad Iranas kišasi į Irako reikalus. Ponas Paremba apie tai kalbėjo. Manau, kad tas faktas yra skandalingas, nes e, bandoma buvo įsikišti į stovyklą Ašrake reikėtų duoti labai aišku ženklą šio požiūriu. Nepamirškime, kad Irakas gauna ES paramą. Ir jeigu pažvelgtume į Ašrafo pabėgėlių stovyklą, tai pamatytume, kad kišimasis į jos egzistavimą kelia labai rimtų problemų. Ačiū. Toliau periname prie spontaniškų pasisakymų. Ponui Sonek žodis vienai minutiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad Irakas gali mums būti pavyzdžių, rodančių, kaip galima suskaldyti valstybės stuburą, tir tirono stuburą. Ir aišku, tai yra sprendimai, kuriuos labai sunku priimti. Ir dabar, vertinant pastarosius įvykius Irake, turime nepamiršti, kad tūkstančiai italų, amerikiečių, lenkų, kariškių prarado savo gyvybės ir tai yra didžiulė tragedija jiems ir jų artimiesiems. Aš manau, kad reikia dirbti vedant ger, ger, gerų pastangų dvasioje ir kurti demokratiją Irake. Manau, kad turime pagalvoti, ką galėtų padaryti vyriausiai galiotinė, ką galėtų bendrai padaryti ES, nes turime įtakoti įvykius teisinga linkme. Ir manau svarbu, kad krikščionių mažuma irgi būtų apsaugoma. Ačiū. Ponas Zemke, vieną minutę. Norėčiau padėkoti mm, vyriausiai galiotiniai. Labai džiaugiuosi, kad daug pasisakiusių jų kalbėjo šiose e, diskusijose. Atsižvelgiant į tai, kad e, Lenkai dalyvauja veiksmuose Irake, atstatant e, taiką. Aš manau, kad padėtis Irake šiek tiek pagerėjo, bet vis tiek situacija yra labai nestabili. Ir ES gali įnešti savo indėlį. Yra dalykų, kuriuos galima būtų padaryti, bet jų, jie nėra daromi. Jeigu pažvelgtumėme į Irako plėtrą, stabilumą, čia svarbiausia parengti švietimo programas jauniems Irako e, studentams, kad jie galėtų Europoje studijuoti, nes jiems trūkta inžinierių, gydytojų, kurie gali būti apmokomi pas mus ES. Dar vienas dalykas yra įvairių kultūrų apsauga, kultūrų, kurios egzistuoja Irake. Ir Ir aš manau, kad mums reiktų kažką, kažko imtis tam, kad būtų galima atkurti tą, atstatyti tą Babilono bokštą. Mūsų indėlis čia yra labai svarbus. Ačiū, ponas Riubik, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiamą ponė Ešton. Norėčiau užduoti štai kokią, kokį klausimą. Buvo pasirašytas skaitinimo protokolas energetikos rytyje ir ar matome, kad kartu su poniu Atkininu ar ponu būtų galima čia toliau siekti pažangos. Manau, kad ypač ūkinė pagalba Irake galėtų užtikrinti didesnį stabilumą. Na, jeigu mes pagerintume santykius ir bendradarbiavimą energetikos rytyje ir iš vienos pusės ES galėtų teikti daugiau techninės pagalbos tam, kad galima būtų geriau išnaudoti energetinius rezervus ir išteklius, o iš kitos pusės galbūt galėtume sukurti geresnius uh, žaliavinės naftos pirkimo susitarimus, tai aš manau, kad tai tikrai būtų abipusiškai naudingos pastangos ir duotų rezultatų. Ačiū. Interventi sono terminati. Kągi dėkoju. Baigėsi spontaniškų pasisakymų raundas ir dabar dar sėki suteiksiu žodį vicepirmininkė poniai Ešton. Prašau. Por, pirmininkė, dėkoju Jums, dėkoju gerbėmiesiems parlamentarams už vėlgi labai įdomias diskusijas. Na ir aš norėčiau pakomentuoti tam tikrus iškeltus klausimus, kurie buvo aktualiausi šiuose diskusijose. Ir pirmiausia, matyt, turėčiau pripažinti, kad mūsų na, parlamentarai labai daug dėmesio skyrė mažumų klausimui. Kaip parlamentarai žino, vienas, viena pagrindinių mūsų darbo, pagrindinis mūsų darbo elementas per bendradarbiavimo susitarimą yra pasirūpinti, kad žmogaus teisės taptų mūsų susitarimo šerdimi. Tikiuosi, kad gan greitai parafuosime tą susitarimą su Iraku. Ir e, sutinku ir ketinu pasirūpinti, kad mūsų darbe mažumų klausimas visuomet atsispindėtų. Nes tai yra tikrai labai reikšmingas dalykas. Taip pat e, pritariu pastaboms išsakytoms įvairių parlamentarų dėl mirties bausmės ir mūsų tikslas, žinoma, yra reikalauti, kad tos priežastys būtų, e, kad mirties bausmė būtų panaikinta dėl visai aiškiai, visų aiškiai nurodytų priežasčių. Turime taip pat sustiprinti politinius procesus šioje valstybėje, nes tai irgi bus labai reikšmingas darbas visuose mūsų veiksmuose. Taip pat turime pasirūpinti, kad artėjantys rinkimai aiškiai parodytų, ko mes, ko mes jais siekiame. Panas Kosta, panas Stevensonas kalbėjo ir apie klausimų susijusių su komiteto sprendimu dėl kandidatų panaikinimo iš, išpaukimo iš sąrašo. Ir kandidatų peržiūra buvo priešrinkiminio proceso dalimi visuomet ir yra tam tikra apeliacijų procedūra taikoma. Tikiuosi, kad bus leidžiama tiems kandidatams e, dalyvauti rinkimuose ir mes ketiname siūsti ES misiją kitą savaitę, tai bus likus šešioms, šešioms savaitėms iki rinkimų dienos. Tokiu būdu mes galėsime artimai stebėti priešrinkiminį procesą, kuris yra labai aktuolus ir įdomus. Ir mes e, tikimės, kad Irako institucijos užtikrins įtraukiantį rinkiminį procesą dėl visų aiškiai išsakytų parlamentarų priežasčių. Daug parlamentarų kėlė ir ketinimų protokolo klausimą energetikos rytyje kiek svarbus ir reikšmingas jis yra. Ir aš manau, kad turime aiškiai suvokti, kad Irakas yra unitarinė valstybė ir mūsų bendradarbiavimas turi vykti su viso Irako vyriausybė. Mes e, pritarėme tam, kad Irakas būtų suvienyta suvereni valstybė. Dėl to Pone Riubik, jūs konkrečiai kalbėjote apie tai, kad reikia plačiau pam pamastyti, kaip būtų galima sustiprinti bendradarbiavimą ir aš apie tai pamastysiu, e, kai bus suburta komisija. Tačiau yra ir, aišku, saugumo klausimas, saugumo problema. Kukas yra labai svarbi problema, kitos neaiškios sienos. Na ir pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susidarė Irakas šiuo metu yra, na, tai tie iššūkiai gan gausus, bet Irakas tas problemas turi išspręsti pats. Bet aš, aišku, mielai teikčiau paramą ir norėčiau paminėti ir jungtinių tautų pastangas tam, kad, na, tos pastangos labai reikalingos, kad būtų pradėti tam tikri procesai, kad vyktų dialogas. Na ir labai atsargiai pasakysiu, kad, e, kažin, ir ar iki rinkimų tas dialogas vyks labai aukštų lygmenių. Taip pat bendradarbiavimas energetikos srityje yra labai svarbus. Norėčiau keletą žodžių tarti šiuo klausimu. Mes manome, kad tai yra išsamios energetikos politikos dalis. Kalba eina apie tikimo saugumą tarp Irako ir Europos Sąjungos. Aišku, į tai turėtų būti įtrauktas ir energijos išteklių atsinaujinimas, kal, atsinaujinimas kalba eina apie vėjo, saulės energiją, taip pat uh, veiksmingesnės turi būti taikomos energetinės priemonės Irake. Taip pat e, bendradarbiavimas mokslinėme, technologinėme lygmenyje irgi yra labai svarbu per ateinančius mėnesius, metus. Tai bus svarbus klausimas. Na ir delegacijos panaikinimo, uždarimo problema. Mes norime, kad aplinka pagerėtų ir rinkimų stebėjimo misija, kurioje dalyvauja ir parlamentarai, bus labai svarbi per, per, prieš, per prieš rinkiminį laikotarpį. Parlamentarai taip pat kėlė klausimą apie pajėgų išvedimą. Prezidentas Obama kalbėjo apie tai, kad iki 2010 m. rūpiučio bus e, kareiviai išvedami iškart po nacionalinių rinkimų tas procesas ir prasidės. Tai aišku yra labai svarbu. Taip pat minėjau, kad siūsime rinkimų vertinimo misiją, kuri tik, tikimės mums padės išspręsti tos klausimus, kuriuos kėlė parlamentarai. Uh, Dėl kampašros e, mes Irakui nuolatos minime, kad tas kompleksiškas klausimas turi būti išspręstas atsižvelgiant į tartutinės teisės nuostatas be jokių pažydinėjimų. Na ir dabar grįžtant prie pradinių minčių. Aš tikrai esu optimistė Irako klausimų. Yra daug sudėtingų klausimų, kuriuos reiks išspręsti ir parlamentarai apie juos kalbėjo. Tačiau panašu, kad artėjant rinkimams ir atsiveriant didesnio bendradarbiavimo galimybėms, ES, galimybėms ES perkelti savo vertybės. Na, aišku, mums kyla klausimų ir problemų dėl žmogaus teisų, mažumų teisų, mirties bausmės ir stipraus bendradarbiavimo energijos srityje, energijos tiekimo tiekimo saugumo srityje. Mes turime aiškiai pasakyti, kokių lūkesčių turime Irako atžvilgių ir tikimės, kad Irakas bus taiki, demokratinė valstybė ateityje ir turime pasirūpinti, kad tas darbas prasidėtų nedelsiant šią linkmę. Dėkuoju. Grazie, viceprezidentė. Labai ačiū, vicepirmininkė. Diskusiją baigiame. Posėdis e, sustabdomas iki 21 valandos.